Ladies and gentlemen. Labas rytas, gerbiamas ponės ir ponai, gerbiamas kolegės, kolegos. Visi užsisakė diržus. Taigi, kolegos, šiandieną turėsime nemenką malonumą balsavimo metu tvirtinti daug dokumentų, tai gali užtrukti ilgai, gali užtrukti ir trumpiau, taigi labai stengiuosi, kad viskas vyktų kiek įmanoma greičiau ir sklandžiau. Bet, aišku, reikės ir jūsų pagalbos. Taigi, pirmiausia, pradėsime nuo 13 darbo atvarkės punktų. Dujų tiekimas saugumas, pranešėjas Vidal Kvadras ir pradėkime balsavimą. Pirmiausia, Pasitikslinkime elektroninę balsamo įrangą. Pirmiausia. Ar patenkinti naujų agimių ar ne? Balsuokime. Balsamas baigtas. Rezultatas. Kas čia dabar atsitiko? Dar sakim. Man atrodo, čia reikėtų su tu vienu padiskutuoti, kas čia dabar. Na kągi, dabar pradėsime rimtai balsuoti. 13 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusieji. Primta. 14 kompromisas. Kas už? Prieš laikėsi primta. 15 kompromisas. Kas už prieš susilaikysi primta. 16 kompromisas. Kas už prieš susilaikysi primta. Pirmas kompromisas. Kas už prieš susilaikė primta. Kągi, viso kito ir nebereikia iki antrojo kompromiso. Kas už, prieš, susilaikė, primta. Vėlgi, neskaitysiu visų kitų čia pakeitimų, pereikime iškart prie aštunto pakeitimo. Kompromiso, kas už, prieš, susilaikiusieji, primta. Vėlgi, galim keletą puslapį peršokti. Labai puiku, kai yra kompromisų. Trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš. Slaikiusi primta 3A kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. Vėlgi peršokom keletą puslapių. 141 pakeitimas kaip papildymas prie trečio kompromiso. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai nepalaikyta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. Vėl keletą puslapį peršokame ir penktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Primta. Toliau atsiverskime šeštąjį kompromisą. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Primta. Toliau atsiverskime. Puikiai, puiku, puiku, kad tiek puslapių galime peršokti. Septintasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusieji. Primta. Toliau. Puslapį Visus atsiversiu, kad nieko nepraleisčiau pro akis. Devintas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikiusiai priimta. Dešimtas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikiusiai priimta. Vienuoliktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusieji. Primta. Dvyliktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusieji. Primta. Dabar keletas balsam dėl pavienių pakeitimų. 464 ir 485 pakeitimai, jie panašus, identiški kas už, prieš susilaikiusiai primta. Pasitikslinkime elektroniniu būdu, gal ir geriau. Dėl 464 ir 465 balsuokime. vienu socialistu ir vienu frakcijai nepriklausančiu noriu per daug. Ir vienu EPP frakcijos noriu per daug. Čia per daug žmonių salėje. Per daug narių, atsiprašau, sako pirmininkas. Na, vienu socialistu vis per daug. Vienu vis dar per daug frakcijai nepriklausančių nario. Kągi, balsuokime dabar jau. Viskas varko, 464, 465, baigėme balsavimą. Rezultatas 52, 20, balsai 28 už priimta. 466 pakeitimas. Ne. Gera mintis, tik jūsų balsą ir te trūko. 426. Kas už? A, nereikia. 427. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 469. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Dėl 469 baigta balsavimas. Vėl vieną EPP narių per daug. Na kągi, balsavimas baigtas. Primta. 490. Kas už? prieš susilaikiusiai atmesta. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 390. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 491 pakeitimas. Kas už? prieš primta. 31. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas. Dar sakyti, atsiprašau. 493. Kas už? Prieš. Susilaikysi primta. 31. Kas už? Mm, 30 prieš 31. Taigi pirmą dėl 30 pakeitimo. Kas už? Prieš. Na, visi buvo prieš. Atmesta. 31. Kas už? Kas už? Kas prieš? sulaikiusiai primta. Na, viskas kaip ir aišku. 424. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 31. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 32. Kas už? Prieš susilaikysiai primta. 490. Kur jis? Penktas. Prieš už primta. 43. Už prieš susilaikysiai. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. 23. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Vėl vieno PP narių per daug. Balsavimas baigtas. Atmesta. 43. Kas už? atsiprašau, 33. Kas už 33 pakeitimą, kas prieš? Sulaikiusiai. Atmestam. Pasitikslinkime dar kartą dėl 33. Gal grėjus. Balsamas baigtas. Atmesta. Aiškiai nepalaikyta. E, mano akis dar geros. Net ir ryte. 17 kompromisas. Kas už? 44. Kas už? Susilaikysiai atmesta. Pirmas. Kas už? Prieš. Susilaikysiai Primta. 45. Kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. Pirmas. Kas už, prieš, susilaikiusi, primta. Dėl 47 nebereikia. Pirmas pranešėjo pakeitimas, kas už, Pirmas pakeitimas, kas už. Dėkoju prieš susilaikysiu įprimta. 49, kas už. Nebereikia. Antras. Antras pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikysiu įprimta. Pirmas. Ekon. Kas už. Prieš. Susilaikysiu įprimta. Pone pirmininkė kiek dar bus pirmo pakeitimo. Na taip, kiekvienas iki kitas pirmas pakeitimas. Čia, pavyzdžiui, kolegos Bitikovai šiekant pakeitimas. Na, gal kaip nors galima būtų juos kitaip pavadinti, nes kad jie skirtusi, aš visada tada sakysiu vienas iš ekon. Ypatingų pono Bitikovo pageidavimų dar sėkiai dabar paaiškinsiu kiekvieną pirmą pakeitimą. 45. 55. E, kas už? Prieš. Pas. 54. Prieš. Susilaikysiai primta. Pirmas. Envy. Pasitikslinkime dėl 54. Baigta balsuoti. Dabar jau dviem EPP per daug. Jie dauginasi. Tiesa, iš esmės labai tai mane džiugina. Prašau, tiesa, kad. <laughs> Nes tiesa, kad pirmininkas, gausi pilos pirmininkas turi būti nešališkas. Taigi atsiprašau. Dar vienu per daug. Vėl vis dar vieną apie panarių per daug dėkoju. Kągi, balsamas baigtas. Primta. Pirmas. Envy. Nebereikia. Puiku. Toliau nereikia, nereikia, nereikia. Antras. Envy. Kas už? Prieš. Silaikiusiai primtam. 58 nebereikia, 59 nebereikia, 60 nebereikia. 60. Kas už? Klaida. Dar sėki. 59. Pono Cio klakas. Kas už? prieš. Susilaikiusi primta. 60. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 61. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 62. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. Tre, trečias NV pakeitimas, pasitikslinkime. Na, žinokit, viskas užtruks ilgiau. 62. Pasitiksliname. Balsuokime. Balsuomas baigtas. Vienu vėl APP nariu per daug. Gal čia galima ilgainiui išspręsti tą problemą, kaip nors balsamas 62 baigtas. Taigi neprimta. Trečias NV. Kas už? Prieš laikė primta. Antras pakitimas. Kas už? Prieš. Laikysi primta. Trečias. Kas už? Prieš. Laikysi primta. 65. Kas už? Prieš sulaikysiai primta. Dėl ketvirto nebereikia, trečio nebereikia. 66. Kas už? Prieš sulaikysiai atmesta. Dabar vienodi 67, 68, 69. Identiški, kas už, prieš, sulaikiusi primta. Trečias, kas už, trečias imko. Prieš, sulaikiusi atmesta. Ketvirtas afet, kas už, prieš, sulaikiusi primta. Keturi imko Kas už? Prieš. Sulaikiusi primta. 73. Kas už? Prieš. Sulaikiusi primta. E, atsiprašau, atmesta. 74, 75, 5. Imko. 74, 75. Kas už? Tai yra 74, 75. Kas už? prieš, sulaikiusi primta. Pasitikslinkime. Dėl 74-75 balsuokime. Balsavimas baigtas. Ir primta. Penktas imka, kas už prieš, susilaikysiai primta. Ketvirtas, kas už prieš prieš, susilaikysiai primta. 6 imko kas už, prieš, susilaikysiai primta. 79 kas už, prieš, susilaikysiai primta. 80 kas už, prieš, susilaikysiai primta. 81 ir 82 kas už. A, nebereikia nebereikia. 163. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 8. Imko. Kas už? Prieš susilaikiusiai atmesta. 5. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 64, 65, 66, 67, jie identiški. Kas už, prieš, sprinta. 6 NV. Kas už? Prieš. Sulaikiusiai primta. 88 iki 89 atsimti. Toliau 90. Kas už? Prieš. Sulaikiusiai primta. 7 NV. Kas už? Nebereikia penktas Aš daug iškrenta, kągi, pereikime prie 106. 106, kas už? Kas už? Prieš sulaikiusi primta. Šimtas. Nebereikia. Toliau 101. E, irgi nebereikia. 107. 107. Kas už 107? Prieš. Sulaikiusi atmesta. 108. Papildymas. Kas už? Prieš. Sulaikiusi primta. 3 ekan. Kas už? Prieš. Sulaikiusiai Patvirtinta. Ir kągi, galutinis balsavimas. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Vėl vieno EPP nariu per daug. Per daug. Balsavimas baigtas. Primta. Na, ir perkime prie tiesiekuros rezoliucijos, galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuokime. Bals... Mintelė vėl turime pradėti iš nuo balsavimą. Taigi balsuokime. Balsavimas baigtas. Vėlgi primta dėkoju. Pranešimas patvirtintas. Sveikinu kolega Vidal Kvadras ir labai dėkoju už daugybę kompromisinių pakeitimų, nes tai tikrai aplengvina gyvenimą. Toliau. Pilar del Castillo. Wir kommen zum Bericht Pilar del Castillo. Periname prie Pilar del Castillo pranešimo balsavimas dėl pirmo kompromiso. Kas pritarė pirmam kompromisui? Ačiū. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antras kompromisas. Kas už? Ačiū. Prieš? Susilaikė. Priimta. Trečias kompromisas. Už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Imko 14. Už? prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisas už prieš susilaikė priimta. Imko 15. Balsavimas už prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 106. Balsuojame už, prieš, susilaikė priimta. 108, 109, 110. Jie identiški už, prieš, susilaikė priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 127 už, prieš, susilaikė priimta. 8 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 139 už, prieš, susilaikė priimta. Dabar 140, 141, 42, 43, 44, 45. Visi šitie identiški, kas už, prieš, susilaikė priimta. 146 už, prieš, susilaikė priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas už. Ar norite pasakyti, kad nors dėl 10. Ponas Enčių norėjo pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Norėčiau, kad dešimtasis kompromisas, tiksliau 166 pakeitimas, dėl jo norėčiau balsuoti atskirai, jeigu įmanoma. Balsuokime atskirai dėl 166 pakeitimo. Ačiū. Hm? Tai yra dešimtasis kompromisas. Okay. Da kommen wir nochmal drauf zurück später. Dar prie jos sugrįšime tada, bet priminkite man. Dešimtas kompromisas. Kas už? Ačiū, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas už, prieš susilaikė priimta. Dabar kult 19. Kas už, prieš susilaikė priimta. Kult 13. Kas už, prieš susilaikė priimta. Atkrenta 168. Pilat ir Kastilio, prašom. Na, turite atsargiai ir netaip greitai rengti balsavimą. Kartais sunku būna tiesiog susirasti tą punktą, dėl kurio balsuojame. Bent jau kelias sekundės palikite pažvelgti į sąrašą mums, nes e, paskui tikrai sunku rimtai balsuoti. Tai kokia problema, klausė pirmininkas. Nelabai suprantu, kur problema. Devynioliktas ir trečiasis kultūros komiteto pakeitimai. Dėl jų balsavome ir viskas tvarkoju. E, tiesiog norėčiau paprašyti šiek tiek lėčiau vesti balsavimus. Nes reikia tiesiog peršokinėti nuo vieno puslapio prie kito ir susirasti, dėl kurio pakeitimo yra balsuojama. Jeigu per kelis puslapius tiesiog peršokame, mes nespėjom susigaudyti, per greitai viskas. Na gerai, stengsiuosi lėčiau. Galvau, kad visi norime baigti greičiau darbus, bet, nu, kaip pagėdaujate. Taigi, stengsiuosi e, lėčiau. Čelsičte, dėl tvarkos? Jūs teigiate, kad 13 kultūros pakeitimas. Ir man atrodo, dėl to kilo nesusipratimas, nes sąraše tai yra trečias pakeitimas, trečių numerių pažymėtas. Čia įvyko nesusipratimas tiesiog. Taigi balsavome dėl kult 19 ir kult 3. 168 ponios Rys pasiūlytas pakeitimas atkrenta. Deja, ar kaip ten bebūtų, kaip be pavadinsime, bet atkrenta. Dabar balsuojame dėl 13 Pirmininkas atsiprašo, ne, susipainiau 12 kompromisas. Kompromisas numeris 12. Kas už? Ačiū. Prieš. Čia vėliau. Vadinasi, priimta. Dabar 173. Kas norėtų balsuoti už? Prieš? Susilaikė. Taip pat priimta. Dabar kolega Enčių. Dėl 13 kompromiso. Norėčiau, kad šimtas, dėl 166 pakeitimo būtų balsuojama atskirai dėl priežasčių, kurias paaiškinau vakar vakare. An... Tada turiu klausti pranešėjos ir šešėlinės praneš, ir šešėlinių pranešėjų ir sutinka. Sutinkate. Gerai. Dabar 13 kompromisas. Pagaliau 13. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Ir dabar dar balsuojame dėl 166 ponenčių. Kas už 166 enčių pakeitimą. Balsuojame dėl jo atskirai. Galėtų kilti dėl to problemų, nes uh, taip nėra sąrašai traukta. Tad šiek tiek dar kalbu, kad galėtumėte peržiūrėti sąrašą, perskaityti pakeitimą. Dabar jau balsuokime 166 už, prieš, susilaikė. E, Džoj dauguma tikrai. 179. Dviem dalimis pirmoji dalis už, prieš, atmesta. Antra dalis už, prieš, susilaikė priimta. 180 už, prieš susilaikė priimta. Kult 23 už, prieš susilaikė priimta. Kult 26 už, prieš susilaikė priimta. 14 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Balsuojame atskirai dėl 202 už, o dėl 2. Du... Dėl 200 nereikia balsuoti, nes įtraukta į kompromisą pagal pranešėją bent jau. 202. Kas už? Už. Prieš. Susilaikė priimta. 201. Už. Ne. Atkrenta. Atkrenta, nes priėmėme 202. Dabar 17 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 18 kompromisas už. Prieš. Susilaikė priimta. 19, ne, 220 pasiūlymas ponios Ek už, prieš susilaikė priimta. Dabar 19 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 233 už, prieš susilaikė priimta. 20 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 21 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 22 kompromisas. Ne. Čia vėliau balsuosime dėl jo. Dabar pirmiausia 253. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 254 už prieš susilaikė priimta. 22 kompromisas už prieš susilaikė priimta. Imko 10. Imko 10 už prieš reikia pasitikrinti. Taigi, elektroniniu būdu balsuojame dėl Imko 10. Balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas. Ir štai rezultatas. Priimta. Kult 4. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Kult 5. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Kult 12 ir 15 kartu. Kas už abu juos, kas prieš susilaikė priimta. Kult 6. Už, prieš susilaikė priimta. 275. Pono Weberio. Už, prieš, susilaikė priimta. 277. Už, prieš, susilaikė priimta. Kult 14. Už, prieš, susilaikė priimta. 278 ir 283 kartu už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Gerai. Pasitikriname dėl 278 ir 283 kartu. Elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Ir rezultatas atmesta. 279, pono Klotė, už, prieš, susilaikė. Dar kartą. 279. 279. Dar kartą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Vis tiek atmesta. 280 už. Prieš susilaikė priimta. 281. Už, prieš, susilaikė priimta. 282. Už, prieš, susilaikė priimta. Atkrenta kitas. 107. Už, prieš, susilaikė priimta. 284. Už, prieš, susilaikė priimta. 285 už, prieš, susilaikė priimta. 287 už, prieš, susilaikė priimta. 288 už, prieš, susilaikė atmesta. 23 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 297 už, prieš susilaikė priimta. 299 už prieš susilaikė priimta. Kult 13 už prieš susilaikė priimta. 300 už prieš susilaikė priimta. 301 už prieš susilaikė priimta. 24 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 25 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 26 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Atskirai balsuojame dėl 11. Kas už? prieš susilaikė priimta. 27 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 14 už, prieš susilaikė priimta. 20 už, prieš susilaikė priimta. 22 už, prieš susilaikė priimta. 21. Ne, atkrenta. Ačiū. Atkrenta. Gerai. 28 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 24. Už? Prieš susilaikė priimta. 32 už prieš susilaikė priimta. 33 už prieš susilaikė taip pat priimta. 35 už prieš susilaikė priimta. 36, 37, 38, 39 ir 40 identiški. Kas už prieš susilaikė priimta. Dabar 29 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 45. Ne, atkrenta. Tai taip, 45. Už, prieš. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime dėl 45. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Rezultatas atmesta. 46. Už. Prieš. Susilaikė. Atkrenta. Ne? Gal dar kartą paprašysiu. Dėl 46. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 49. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 50. Už prieš susilaikė atmesta. Pirmas, antras ir trečias atkrenta. Ar ne? Dabar turime balsuoti dėl naujausios teksto versijos, dėl viso teksto. Ar elektroniniu būdu? Ne, ne elektroniniu būdu. Taigi, Balsuosime taip. Kas už šį tekstą? Prašom iškelti rankas. Nežinau kodėl, bet taip reikia. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Dabar. Prašau, kolega. Pone pirmininkė, man atrodo, kad mes praleidome balsavimą dėl penktos konstatuojamosios dalies, tai yra penktasis pakeitimas. Dar perėsime prie to, kaip tik dabar balsuosime. Taigi dabar papildomi pakeitimai, amendments to the motion for resolution. Pirmas, antras ir trečias. Dėl visų kartų balsuojame identiški, kas už, prieš, priimta. Ketvirtas, atkrenta, atleiskite. Penktas, už, prieš, dauguma, priimta. Atmesta, atleiskite. Atmesta. Atmesta. Pasitikrinti? Gerai, tikrinamės dėl penkto. Balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas ir rezultatas atmesta. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Ir štai rezultatas. Puikus rezultatas. Ačiū. Sveikinimai. Ačiū už jūsų darbą. Ačiū taip pat ir už palengvintą darbą, kadangi buvo nemažai kompromisų. Ir dabar pono Norben, Norberto Glantė pranešimas. Jis norėtų tarti dar porą žodžių. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Tik labai trumpai norėčiau labai padėkoti visiems, dar, visiems bendradarbiavusiems ITE ir biudžeto komitete ir e, taip pat šešėliniams pranešėjams. Mes vakar prieš piet balsavome dėl paskutinių pakeitimų biudžeto komitete ir dar visai neseniai formulavome e, pakeitimus. E, atleiskite, kad tai vyko tiesiog paskutinę minutę, bet visgi stengiamės nuveikti kiek įmanoma daugiau ir raginame komisiją kuo įmanoma greičiau pateikti galutinį finansavimo projektą, kadangi visi pritarėme, kad čia finansavimo skiriama kol kas per mažai. Tad tiek. Ačiū. Ačiū. Ponui Norbertui Glante už vestas dėrybas. Taigi dabar balsuojame dėl NV1. Kas už? Prieš. Gal dar kartą. Ir padėkite man šiek tiek, bendradarbiaukite su manimi, nes tikrai daug pakeitimų. NV1. Kas už? Prieš. Susilaikė. Reikia tikrintis. Taip. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Ar, už... Ar viskas gerai? Taip, priimta. 25. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 26. Už? Kas prieš? Susilaikė taip pat priimta. Dabar 27. Taip? Taip. 27 už prieš susilaikė priimta. 28 už prieš susilaikė priimta. 29 už prieš susilaikė priimta. 6 už prieš susilaikė priimta. Septintas ir aštuntas kartu už prieš susilaikė priimta. Pirmas kompromisas už prieš susilaikė priimta. Dabar antras ir septintas kompromisai kartu. Kas už prieš susilaikė priimta. Toliau devintas už, prieš susilaikė priimta. NV3, 3, kas už, prieš susilaikė priimta. Dešimtas už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas ir biudžeto šeštas, kas už, prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Keturiasdešimtas už, prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Balsavimas dalimis dėl 42, pirmoji dalis už, prieš Reikia pasitikrinti. Pirmoji 42 dalis. Elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Vienu socialistų frakcijos balsu per daug. Vienu per daug dabar. Gerai, ačiū. Balsavimas baigtas, rezultatas priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Keturioliktas už, prieš, susilaikė priimta. Biudžeto septintas už, prieš, susilaikė priimta. Penkioliktas už, prieš, susilaikė priimta. Keturiasdešimt penktas ar atkrenta? Ne, keturiasdešimt penktas už, prieš susilaikė priimta, 46 už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 18 dabar? Ne, 17. Pirmiausia, 17 už. Pirmiausia, 17. 17 už, prieš susilaikė priimta. 18 už, prieš, susilaikė priimta. Biudžeto antras už, prieš, susilaikė priimta. Biudžeto pirmas, pirmoji pastraipa už, prieš, susilaikė priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas, ne. Atleiskite, antras dabar Antras pakeitimas pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar 24. Už, prieš, susilaikė priimta. Penktasis jau priimta dėl kitų. Taip, dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar balsų skaičius teisingas? Taip. Ačiū. Balsavimas baigtas. Rezultatas pritarta. Sveikiname poną Klantę. Nebus balsavimo dėl teisėkuros rezoliucijos šiandieną. Dėl šio pranešimo ačiū. Toliau balsuosime dėl ponios Sartori pranešimo, ilgas sąrašas, pradėkime nuo pirmo kompromiso. Kas už? Atleiskit. Žisa. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tiesiog norėčiau paklausti su štai ko, su ponios pranešėjos sutikimu norėčiau atsimti 90, 99 pakeitimo antrąją dalį. Pirmininkas, taip priminkite tiesiog, kad dėl šio, šios dalies nebalsuotume. 99 pakeitimas atsimtas. Dėkuoju. 99 pakeitimo antroji dalis. 99. Merci, bonjour. <laughs> Also, kompromis 1. Zustimmung. Pirmasis kompromisas, kas už prieš laikėsi primta. 67. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 69. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 9. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 71. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 70. Nebereikia. Nebereikia. 73. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta Primtas 24 nebereikia, 22 nebereikia, 10 kas už. Prieš laikiusi primta antras kompromisas kas už. Prieš laikiusi primta 76 kas už. Prieš Dvidešimt septinto nebereikia, kodėl klausia pirmininkas. 70. Ne, 77 lieka, sako pirmininkas. Balsuokime dėl jo. Kartais pirmininkas vis dėlto teisus. Taigi, 77 kas už prieš susilaikiusiai primta. 11 kas už prieš susilaikiusiai primta. 78 kas už prieš susilaikiusiai primta. 12 kas už prieš susilaikiusiai primta. 59 nebereikia, 60 kas už, prieš, sulaikiusi primta. 13 kas už, prieš, sulaikiusi primta. Trečias kompromisas kas už, prieš, sulaikiusi primta. 65 kas už, prieš, susilaikiusi primta. 15 kas už prieš, slaikysi primta. 16. Kas už? Prieš. Slaikysi primta. 67. Kas už? Prieš. Sislaikysi primta. 100 nebereikia. 88. Kas už? Prieš. Susilaikysi. Versikė. 88. Kas už? Kas už 88 dar sėki, prašau. Dar sėki. Prieš. Primta. 90. Kas už? Prieš. Slaikiusi primta. 92 už. Prieš. Slaikiusi primta. 91 nebereikia. 93 nebereikia. 94. Kas už? Prieš susilaikysi primta. 17. Nebreikia 95. Kas už? 95. Kas už? Prieš. Primta. 97, 96, 98. Kas už? Prieš. Sulaikiusi primta. 29. Tik antroji dalis. 92 balsuokime be antrosios dalies. Be antrosios dalies. Kas už prieš susilaikysiai. Ačiū primtam. Primtam. 18. Kas už prieš susilaikysiai. Primtam. 101. Kas už prieš susilaikysiai. Primtam. 19. Kas už prieš, susilaikysiai primta, 20 kas už, prieš, susilaikysiai primta, 21 kas už, prieš, susilaikysiai primta, 102 kas už, prieš, susilaikysiai primta, 23 už, prieš, susilaikiai primta, 24 kas už, prieš, primta, 25 103, kas už, prieš, laikė, atmesta. Dvidešimt penktas. Jeigu tai svarbu, tai mes galim susitarti, kad jis atsimtas. 25. Kas už? Prieš. Susilaikysiai. Primta. 104. Kas už? Prieš. Susilaikysiai. Primta. 26. Kas už? Prieš. Susilaikysiai. Primta. 105. Kas už? Prieš. Susilaikysiai. Primta. Nebereikia, nebereikia, nebereikia. 107. Kas už? 107. Kas už? Prieš. Susilaikysi atmesta. 109. Kas už? 109. Kas už? Prieš. Susilaikysi primta. Man atrodo, nebe visi balsuoja, bus sudėtinga. Taigi, 110. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 28 nebereikia, 29, kas už, prieš, susilaikiusi jį primta. 30, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 31, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 32, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 23. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 34. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 112 papildymai. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 35. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 36. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 111 kas už prieš susilaikė primta. 37 kas už prieš susilaikiusiai primta. 38 kas už prieš susilaikiusiai primta. 39 kas už prieš susilaikiusiai primta. 113. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 114. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 40. Papildomai. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 41. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 42. Kas už? prieš, susilaikiusiai primta. Pirmas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Antras, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 43, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 44, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 45. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 46. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 3. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 47. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 4. Kas už? Prieš susilaikysiai atmesta. Ketvirtas atmestas. Ar pasitikslinkime? Pasitikslinkime dėl ketvirto. Nors man atrodė, kad tai nepalaikyta, taigi dėl ketvirtojo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Ir kągi, primta. Atsiprašau. Ketvirtas patvirtintas, 48 nebereikia, 49 papildomai, kas už, kas prieš. Na, bent jau visi aiškiai kelkite rankas, tarsi iki. 49. Kas už? Na, visi aiškiai prieš laikysi primta. 50. 51. Prieš laikysi primta. 52 nebereikia, 50 nereikia, 53 kas už. Prieš sulaikiusi primta. 54 kas už. Prieš sulaikiusi primta. 56 kas už. 56 kas už. Prieš susilaikiusi primta. 57 kas už prieš slaikiusiai primta. 58. Kas už? Prieš slaikiusiai primta. 5. Kas už? Prieš. Neaišku, dar sakėjom. Penktas. Kas už? Jis nebereikia. Šeštas. Kas už? Prieš. Susilaikysiu primta. Šeštas papildomai, kas už, prieš, sulaikiusi primta. 61. Kas už, prieš, sulaikė primta. 7. Kas už, prieš, sulaikė primta. 62. Kas už, prieš, sulaikė primta. 63. Kas už, prieš, sulaikė primta. Nebereikia ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu balsuokime. Vienas socialistų per daug. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Sveikinu ponę pranešėją bei šešėlinę pranešėją. Balsamas baigtas ponio Čečimakakis pranešimas e, dėl darbo tvarkos. Prašau, kolegė. Tiesą sakant, norėčiau informuotis apie tai, kad Envi komitete E, nori atidėti balsavimą pagal 53 darbo tvarkos taisyklių straipsnį, kadangi komisija ketina parengti naują pasiūlymą. Todėl bal... žalieji nusprendė balsuoti prieš šį pasiūlymą. Taip, tai galite ir daryti, sako pirmininkas. Kągi, bet aš supratau jūsų mintį. Mes vis dėlto balsuosime. Kągi, balsuosime. Pirmiausia, 23. Kas už, prieš susilaikiusieji patvirtinta šeštas kas už, prieš susilaikiusieji patvirtinta mm, atskirai dėl septinto, pirmoji dalis kas už. Dėl Septintoji dalis, tekstas excluding, in, including. Būtent tai aš taip ir sakiau. Taigi septintas, pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. 24. Kas už? prieš susilaikysiai primta. 25 papildomai kas už prieš susilaikysiai primta. 26 kas už prieš susilaikysiai primta. Toliau pereikime prie 27, dvi dalis papildomai. Pirmoji dalis kas už prie prieš susilaikysi, priimta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikysi, taip pat priimta. 28 papildomai, kas už, prieš, susilaikysi, priimta. 29 kas už, prieš, susilaikysi, priimta. 30 kas už, prieš, susilaikysi, priimta. Aštuntas pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, sulaikysiai, primta antroji dalis, kas už, prieš, sulaikysiai, atmesta. Devintoji dalis, e, devintas pakeitimas, kas už, už, prieš, susilaikysiai, primta. 33, kas už, prieš, susilaikysiai, primta. 32 papildomai, kas už, prieš, sulaikiusiai primta. 10, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 34, kas už, prieš, papildomai primta. 35, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 36, papildomai, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 37. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 38. Antroji dalis. Papildomai. Kas? Taigi, kas už? Prieš. Primta. Susilaikė primta. 39. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 40 antroji dalis. Papildomai. Kas už? Prieš. Susilaikysi primta. 41. Kas už? Prieš. Susilaikysi primta. 42. Kas už? Prieš. Susilaikysi primta. 43. Kas už? Prieš susilaikysiai primta. 45. Kas už? Prieš susilaikysiai primta. Kągi. 46. Kas už? Prieš susilaikysiai primta. 13. Kas už? Prieš susilaikysiai primta. 47. Kas už? prieš susilaikysiai primta. 48 kas už, prieš susilaikysiai primta. 14 kas už, prieš susilaikysiai primta. 15 kas už, prieš susilaikysiai primta. 16 kas už, prieš susilaikysiai primta. 49 kas už prieš, susilaikysiai primta 50, kas už, prieš, susilaikysiai primta 51, kas už, prieš, pasitikslinkime, dėl 51 balsuokime, 51 balsuokime, balsuomis baigtas. Atmesta. 17. Kas už? Prieš susilaikysiai patvirtinta 52. Kas už? Prieš susilaikysiai patvirtinta pirmas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikysiai patvirtinta 56. Kas už? Prieš susilaikysiai pat, patvirtinta 57. Kas už? prieš, susilaikiusieji patvirtinta 19, kas už, prieš, susilaikiusieji patvirtina 20, kas už, prieš, susilaikiusieji patvirtinta 58, kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta, pirmas, kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta, antras, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta trečias, kas už. Balsamas be žodžių, kurie čia rašyti, kas pritarė pakeistai formai, už, prieš, sulaikiusi primta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 21 papildomai, kas už, prieš, susilaikysiai primta. 22. Kas už, prieš, susilaikysiai primta. 5. Kas už, prieš, susilaikysiai primta. Kągi balsuosime galutinį balsavimą elektroniniu būdu, balsuokime. Balsavimas baigtas. Na ir kągi, patvirtinta, sveikinu. Toliau. Vėlgi čia Čimakakis dar kartą. Dabar vėlgi čia šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikysi priimta. Septintas kas už? Prieš susilaikysi priimta. Trečias kas už? Prieš susilaikysi priimta. Aštuntas kas už? visa tas eilė, gal galite, gal galime nuštinti balsuoti paketu. Nuo 8 iki 1 balsuoti bloku. Visi balsuoju už, kas prieš, nėra tokių, kągi laikysiu, irgi nėra. Galtinis balsavimas, puiku. Puikia mintis, dėkoju. Balsuokime, balsavimas baigtas. Ir kągi, Primta. Didelė dauguma buvo už. Francesco de Angelis pranešimas. Vėlgi daug pakeitimų. Pradedame nuo 14. Atleiskite, ponas Turmės. So, uh, Paskutiniu balsavimu mano neveikia balsavimo aparatas. Taigi šeši žmonės balsavo prieš. Įregistruokite mano balsą. Also, stimme, klar, dann... Taigi pasižymime, kad buvo dar ir šeštas balsas prieš. Pažymime tai protokole. Panas Hatsimarkakis gali išeiti. Darbą už jį jau atlikome. Taigi dabar Francisco de Ankelis. 14 pakeitimas. Ar viskas veikia. Kas balsuoja už 14? Prieš susilaikė priimta. Pirmas 12 atkrenta 13 as addition. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 15 už prieš susilaikė priimta. 16 už prieš susilaikė priimta. 17 už prieš turime pasitikrinti elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Dėl 17. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. O. <laughs> Auksinis šūvis. Praktiškai. Dabar jau per vėlų. Balsavimas baigtas. Kaip sakei, kortelė neveikia. Klodai, ar ta pati problema? Okay. What's your vote? Kaip balsuojate? Už. O jūs? Prieš. <laughs> Puiku. Įeis į ES balsavimų istoriją šitas nutikimas. Bet kuriuo atveju vis tiek atmesta šitas pakeitimas, kad ir kaip bebūtų gaila, dabar dėl pirmo kompromiso balsuojame. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Dabar reikia atsargiai. Ketvirtas. Už, prieš susilaikė priimta. 24, kaip papildymas, kas už, prieš susilaikė priimta. 25, kaip papildymas už, prieš susilaikė atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 52 už, dėl 52 už, prieš, susilaikė priimta. 53 už, prieš, susilaikė priimta. 54 kaip papildymas už prieš. Turime pasitikrinti. Tikrinamės dėl 54 elektroninių būdų. Balsavimas pradedamas. Baigtas balsavimas. Priimta. Klodai Koks balsavimo rezultatas? Plius ar ne? Ar jau veikia? Puikus aparatas. Netgi veikia. Taigi 54 prit, patvirtinta. Gal nesigilinkime labiau į tai. Dėl 56 už prieš susilaikė priimta. Dabar grįžkime prie 55, aš jį pamiršau. 55 už, prieš, susilaikė taip pat patvirtinta. Dabar 7 už, prieš, susilaikė priimta. 57 kaip papildymas už, prieš, susilaikė priimta. 58 už, prieš, susilaikė priimta. 59 už, prieš, susilaikė atmesta. Aštuntas už, prieš susilaikė priimta. Devintas už, prieš susilaikė priimta. Dešimtas už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas už, prieš susilaikė atmesta. Gan, galutinis balsavimas elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas ir ar viskas gerai. Taip, balsavimas baigtas. Rezultatas priimta. Sveikiname. Dabar dar kartą atsimarkakis. Dar kartą panas atsimarkakis. Ar jis yra salėje, nėra? Niekas nežino. Mašinos neveikia, mūsų aparatai. Hmm. Dabar dėl pirmo kompromiso balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ir dabar dalimis balsuojame dėl trečio, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis, Antroji dalis už, prieš, susilaikė taip pat priimta. Ketvirtas, už, prieš, susilaikė priimta. Septintas kompromisas, už, prieš, susilaikė priimta. Šeštas kompromisas, už, prieš, susilaikė priimta. Penktas kompromisas? Ne. Atleiskit. Paskubėjau. Trečias kompromisas. Kas? Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Antras kompromisas. Už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 16. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 17. Už, prieš. Susilaikė, lik reikia pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 17 balsavimas pradedamas. 17. Dėl jo balsuojame, balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas ir priimta. 19. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta, taip. Dabar 18 pirmoji dalis. 18, taip. Visas 18. Kas už? Balsuojame dėl 18. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 22. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dabar 27. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 28. Kas už, prieš susilaikė atmesta. Ir dabar galutinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Vienbalsiai vėl. Priimta. Ačiū. Toliau pono Paul Rubich pranešimas. Kolegė Tikiau dar prašė poros trejeto minučių tarti keletą žodžių dėl pono Rubigo pranešimo. Prašau. Uh, much, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu žodinį pakeitimą, kaip vakar minėjau, savo pakeitimui šeštajam ir perskaitysiu tą pakeitimą tuo met, kai persime prie to balsavimo. Ir prašau kolegų nepritarti pirminiam paragrafui numeris 2, nes licencijavimas remiantis kalbomis bus labai sudėtingas, negalėsime to padaryti be poveikio vertinimo. Ir licencijuodami vieną darbą turėsime gauti 23 licencijas skirtingomis kalbomis, nes yra 23 oficialios kalbos ES. Taigi aš tikiuosi, kad kolegos nepritars antrajam paragrafui. Na, o aš savo pakeitimą, numeris 6 žodinį pakeitimą, perskaitysiu tuo met, kai persime prie jo balsavimo. Gerai, tame dabar žodis ponui Rubigui, nors ir nevyksta debatai, iš tikrųjų. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes jau aptarėme su šešėlinė pranešė tik kau šį reikalą. Tas pakeitimas būtų priimtinas, jeigu tai būtų atskira pastraipa, bet visgi keisti antros pastraipos mes nenorėtumėm, nes ten pasakoma, jog e, kiekvienas pilietis 27 valstybėse narėse turi teisę klausytis e, pagaminto turinio savo gimtają kalbą. Aš manau, tai teisė, kuri turėtų būti užtikrinta. Ačiū. Balsuojame dėl pirmo pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antras už, prieš, susilaikė priimta. Trečias už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė priimta. Penktas už, prieš, susilaikė atmesta. Šeštas, pone Tikau, pateik žodinį pakeitimą. Oral... Žodinio pakeitimo tekstas, šeštojo pakeitimo tekstas, su žodiniu pakeitimu būtų štai koks. Ir pakeis antrąjį paragrafą. Tai bus laikoma žingsnis į priekį, kuriant vidaus rinką intelektinės nusavybės rytyje naudojantis galimybėmis, kurias pasiūlo skaitmeninė televizija ir užtikrinant darbų sklaidą įvairiomis kalbomis ir prieiga prie tų darbų original, o, originalo kalba. Tikiuosi, kad visi kolegos pritars mano pakeitimui. Ačiū. Ar bus prieštaraujančių tokiam žodiniam pakeitimui? Prašau, kolega Butikova. Pone pirmininkė, kolegė ką tik sakė, kad šis žodinis pakeitimas pakeistų antrą uh, E, punktą, antrą pastraipą, bet mes jau balsavome dėl to. Ne, sako pirmininkas, mes balsavome dėl antro pakeitimo, o dabar kalbame apie antrą pastraipą, antrą punktą. Aš taip pat šiek tiek buvau sumišęs, bet dabar jau supratau visą reikalą. Taigi, leistinas toks žodinis pakeitimas ir balsuojame dėl ponios tika žodinio pakeistimo, o, pakeitimo, o dėl šešto tuomet nebereikės. Kas balsuoja už žodinį ponios tika pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Septintas už. Mm, norite pasitikrinti. Gerai. Pasitikriname dėl žodinio pakeitimo. Elektroninis balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas ir rezultatas atmesta. Toliau septintas pakeitimas, kas už, kas Atleiskite, kolegos, supratau, kad žodinis pakeitimas pakeistų šeštą pakeitimą, bet taip nėra. Reikia balsuoti ir dėl šešto pakeitimo pasiūlymo. Taigi balsuojame dėl šešto ponios Tikau pakeitimo. Balsuojame dėl šešto ponios Tikau pakeitimo. Kas už? Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. Reikia balsuoti. Dabar turime balsuoti dėl originalaus pakeitimo pasiūlymo, kas, kas su juo sutinka, kas prieš, kas susilaikė, tas patvirtintas. Dabar septintas. Dėl septinto kas už, Gerai, gerai, pasitikrinsime dėl antro, dėl originalaus teksto. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas ir patvirtinta. Dabar septintas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas dalimis, pirmoji dalis dešimto, kas už, prieš susilaikė priimta, antras, antra dalis už, prieš susilaikė atmesta. Pirmas kompromisas. Pasitikriname dėl antrosios dešimto pakeitimo dalies elektroniniu būdu dar kartą. Taigi balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Rezultatas atmesta. Dabar pirmas kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Šešioliktas. Dviem dalimis. Pirmoji, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 17 už prieš susilaikė atmesta. Antras kompromisas už prieš susilaikė priimta. 19. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Dabar 22 už prieš susilaikė priimta. 23 už prieš susilaikė priimta. 24 už prieš susilaikė priimta. Žodinis pakeitimas dėl 7a dalies, ar teisingai suprantu? Tekstas pateiktas, kas jam pritarė, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 25 už. Ne, nereikia. 27 tada. 27 už. Prieš susilaikė atmesta. 26 už. Prieš susilaikė atmesta. 28 už. Pasitikrinti. Gerai. Tikrinamės dėl 26. Elektroniniu būdu balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Rezultatas priimta. Ačiū. Nemačiau to. Tikrai ačiū. Dabar 28. Už. Už. Dėl 28. Už prieš, susilaikė priimta. 29 už, prieš, susilaikė priimta. 30 už, prieš, susilaikė atmesta. 31, ne, norite pasitikrinti, taip, gal geriau. Čia sudėtinga. Taigi dėl 30 tikrinamės. Balsavimas pradedamas. Viskas gerai. Balsavimas baigtas. Atmesta. 31 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Vėl pasitikrinę. Gerai. Tikrinamės dėl 31 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Baigtas balsavimas. Ir atmesta. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Nematėte rezultato? Koks buvo rezultatas? Nebuvo matyti ekrane. 22-24 prieš. Taip. Dabar galutinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Ir priimta. Sveikiname. Dėkojame. Kolega Vidal Kvadras prašė žodžio. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą susijusiu su darbo tvarka dėl paskutinio balsamo. Gal galėtumėte pasitikslinti su sekretarietu ar galutinėme balsavime dėl dujų tiekimo saugumo, galutinis balsavimas ir balsų skaičius atitiko. Ar nebuvo vienu balsu per daug? Ar teisingai buvo suskaičiuota? <clears throat> Haremos la verificación sobre la... Na, pasitikslinsime dėl galutinio balsavimo dėl vardinio balsavimo. Ir tokiu būdu galima būtų pasitikslinti, ar visų frakcijų balsavo atstovai. Na, norėčiau tiesiog sužinoti, ar balsavo tikrai tik tai tie, kurie turėjo teisę balsuoti šiame komitete. Trys neprisijungė balsavo, o yra tik du. Na, e, tiesiog norėčiau būti tikras, kad e, tas galtinis balsavimas tikrai atspindėtų mūsų komiteto poziciją, kolegė Vidal Kvadras. Manau, kad girdėjote, kad kiekvieno balsavimo metu klausiau, ar balsavo tinkamas kiekvienos frakcijos atstovų skaičius. Aš dariau prielaidą, kad viskas buvo teisinga. Ir jeigu kolegė iš frakcijos balsavo be balso teisės, tai um, mes tai išsiaiškinsime ir po to jau jūs tarpusai frakcijoje susitarkite, kas atim savo balsą mes tik du esame neprisijungę, esame pilna teisiai komiteto nariai. Nežinau, ar dar yra salėje neprisijungusiųjų narių, kurie balsavo neteisėtai. Aš nežinau, mes esame dviese ir mes balsavome, mes turime teisę balsuoti. Nežinau, kaip čia viskas įvyko. Na, mes to dabar neišsiaiškinsime. Sekretariatas neįsikišo tuo metu, kai buvo balsuojama. Na, tiesiog manęs neinformavo, kad vienu asmeniu balsavo per daug. Jeigu taip atsitiko, tas vienas balsas turi būti atsimtas. Pirmininkė. Aš balsavau dėl dujų tiekimo saugumo pasiūlymo. Aš matyt buvau trečiasis balsavęs, nesupratau, kad dar yra du kolegos iš neprisijungusių frakcijos. Atsiprašau, atsimu savo balsą. Dėkoju už nuorodą ir už tai, kad viskas įsiaiškino, kad viskas vyksta greičiau. Tokiu atveju aš dėkoju kolegai Botvis už tai, kad informavo ir prašau, kad į protokolą būtų įtraukta, jog ba, vienbalsiai buvo palaikytas balsavimo metu šitas pranešimas. Gut, also das Ergebnis. Na kągi, rezultatas bus dar sėkite patikrintas, balsas bus išbrauktas, na ir po to jau rezultatas bus oficialus. Atrodo, dėl to susirime. Kągi. Kągi balsuojame. Pone Holdori, žodinį pakeitimą. To... Pirmininkė, Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad būčiau labai dėkinga, jeigu galėčiau žodžiu pasiūlyti pakeitimą 24 pakeitimui. Pirmininkas, aš suteiksim žodį, kai balsuosime dėl to pakeitimo. Hena, prašau, dar kažkas nori pasakyti. Pone pirmininkė. Per kitą posėdį, kuomet balsuosime, norėčiau paprašyti tiesiog patikrinti, kas yra iš kiekvienos frakcijos, nes pusę laiko jūs skiriate tam, e, kad klausinėjote, ar, ne, ar, ar kuris vienas EPP narys balsuoja, kai neturi teisės balsuoti, kur socialistų yra per daug ir panašiai. Galbūt iš, iš, iš pradžių reikia išsiaiškinti. Dar sėki. E, kiekvieno balsavimo, galutinio balsavimo metu elektroniniu būdu e, sekretariato vadovas viską sutikrina su balsavimo sąrašu ir man nurodė, ar buvo iš frakcijos per daug narių ir po to viską reikia pataisyti. Na, prieš tai neįmanoma to padaryti, nes kolegos tai įeina, tai išeina iš salės ir, ir nuolat posėdžio metu keičiasi narių skaičius. Ir mes darėme prielaidą, kad rezultatas buvo teisingas, laimė jis klaida buvo pastebėta ir išteisyta ir kągi, taip elgsimės ir ateityje. Ištaisėme viską. Puiku. Dėkuoju už nuorodą, kągi. Pereikime prie Čarlio Čičesterio pranešimo, balsuokime. Na, o pate Hall vėliau pas, pateik žodinį pakeitimą ir atitinkamoje vietoje jai suteiksiu žodį. Pirmasis kompromisas, kas už. Kas prieš, sulaikiusi priimta. Antrasis kompromisas, kas už. Prieš, susilaikiusi priimta. Trečias kompromisas, kas už. Prieš, sulaikiusi priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už. Prieš, sulaikiusi priimta. 4a kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. Šeštas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. Na kągi. Ponios Hall pakeitimas ir jo žodis pakeitimas. Čia dar ne, dar ne ta vieta. 11. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 13. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 14. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 15. Kas už? prieš, sulaikysiai primta. 19. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 19 pakeitimo. Kągi, narių skaičius tinkamas, balsamas baigtas, primta. 20. Kas už? prieš, sulaikiusiai primta. 21. Kas už? Prieš. Sulaikiusiai primta. 22. Balsamas atskirai. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Suslaikiusiai primta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Suslaikiusiai primta. 24. Ir dabar žodis, žodis ponios Hall pakeitimas. Prašau. Thank you. Ačiū žodinis pakeitimas tiesiog skirtas tam, kad būtų iš, iš, išbrauktas žodis exceptional, išskirtinis. Ir pakeitimas būtų štai koks. Akcentuoja transporto kūro gaminimą, gaminimą iš biokūro ir jo aplinkosauginius privalumus, o ankstesnėme variante yra exceptional žodis e, įdėtas, mes norime jį išbraukti. Ah, Charles. Thank you, thank you, Charles. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tai yra pirmoji dalis ir mes balsuojame atskirai dėl antrosios e, e, pakeitimo dalies. Ir su žodiniu pakeitimu man toks pakeitimas yra priimtinas. Pirmoji pakeitimo dalis yra priimtina. Ir pritariu šiam žodiniam pakeitimui. Ačiū. Also, das heißt, wir kommen. Kągi, Balsuosime dviem dalims. Žodinis pakeitimas yra susijęs su pirma dalis. Taigi pirmoji dalis už žodinių ponios Hall pakeitimų, kas už prieš. Slėkėsi priimta antroji dalis, kas už prieš. Susilaikysi atmesta. 25. Kas už prieš. Susilaikysi atmesta. 26. Kas už prieš, susilaikiusiai primta. 27. kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 29. kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 30. balsuokime atskirai. balsuosime dėl, tik dėl pirmosios dalies. 30. Kas už prieš? Susilaikiusiai primta. Na kągi, 31. Kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Galtinis balsavimas. Balsuokime. Ar teisingas frakcijų narių skaičius? Atrodo taip, balsavimas baigtas. Kągi, 48 už, vienbalsiai, sveikinu Čarlzai. Tikrai visi sveikina tave, dėkoju ir kągi. Taip, baigėme ryto programą. Svadė. Daug balsavome. E, sportiškai teko mums čia padirbėti ir po pietų vėl pasimatysime. Ir kolegos, norėčiau priminti, kad šiandieną po pietų turėsime labai ypatingų svečių ir būčiau labai dėkingas. Mintelė. Įdomu tai, kad tikrai nemažai. Būtų neblogai, jeigu daugelis iš jų ateitų šiandieną papietų į posėdį, nes mūsų svečiai yra labai išskirtiniai. Taigi ateikite gausiai. Ačiū.